El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Kolegos, pradėsime sesiją. Pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas ir šiandien kolegės Balzani pranešimas. Trišalis susitikimas dėl 2012 metų biudžeto projekto. Žodis poniai Balzadė. Keturios minutės.